Dabar dėl e, panios Viki Meijer. Nuo kovo 16 dienos e, ji e, pasitraukė iš Europos parlamento ir apie tai buvo